Voilà, je vous... Bonjour à tous. Je vous propose euh, de démarrer euh, dès maintenant notre... Labadiena. Pereiname prie 11 mūsų darbo tvarkės klausimo, kaip pasikeitimas nuomonėmis tarptautinė darbo organizacija, kuriai šiandien atstovauja ponia Karen Kurtis. Ji yra tarptautinių darbo e, taisyklių skyriaus e, direktoriaus pavaduotoja ir profesinių sąjungų laisvės komiteto vadovė. E, ji e, pristatys e, komisijoje vykstančius debatus dėl Tarptautinės darbo organizacijos taisyklių taikymo. Tos diskusijos vyko per 106-ąją Tarptautinės darbo organizacijos sesiją. Mes dabar džiaugiamės, kad galėsime su uh, E, jumis pasikeisti nuomonėmis ir mums labai svarbu jų nuomonės nuolat e, gauti. Aš tikiuosi, kad e, mes galėsime bendradarbiaudami su TLO sustiprinti mūsų pačių poziciją. Taigi, ponė Kurtis, aš nedelsdama suteiksiu žodį jums. Ačiū, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pasikvietėte mane atvykti į jūsų komitetą. TDO skiria nepaprastai daug darbo, daug dėmesio jūsų komiteto darbui ir džiaugiamės bendradarbiavimu, kurį su jumis pastaraisiais metais su, iš, sukūrėme. ES galime paremti e, formuojant jo poziciją. Tarptautinės darbo organizacijos pagrindinės nuostatos yra derinama su ES dokumentas, kurį jūs puikiai pažįstate, didelė dalimi remia ES pasirinktą poziciją ir tarptautinės darbo organizacijos poziciją, propaguojant darbuotojų teisės ir pagarbą joms. Jūs turbūt žinote, kad e, standartų taisyklių taikymo komitetas skiria nepaprastai daug dėmesio pagrindiniams konvencijoms, e, išsiaiškinamas, kuriuos tarptautinės darbo rinkos konfliktus reikėtų nagrinėti. Ir e, E, mes suprantame, kad teisė į kolektyvinės dėrybas turi būti pabrėžiama nuolat ir e, turi būti skiriama daugiau dėmesio tarptautinės e, darbo inspekcijų konvencijų įgyvendinimui. Pastaruoju metu mes pastebėjome, kad pereita prie socialinės pažangos ir ekonomikos augimo sąsajos pripažinimo. Uh, ir e, pagrindinės konvencijos yra ratifikuotos. Remiant TV, TDO, kai kuriais atvejais iniciatyvos yra iškeliamos pagal prekybos sutartis, kai kurias iš jų aš galėčiau paminėti. E, dalis tų valstybių jau jums žinomos, bet to Tarptautinė darbo organizacija deklaruoja socialinį teisingumą ir kalba apie e, būtinybę užtikrinti socialinę apsaugą, socialinį dialogą, pagrindinės teisės ir tarptautinių darbo standartų laikymasi. Mes e, vadovėmės tomis deklaracijomis, vertindami poveikį darbo sąlygoms, socialiniam teisingumui ir tarptautiniai finansiniai ir ekonomikos politikai. Iš tos e, TDO deklaracijos, tos TDO deklaracijos pagrindų kelios valstybės narės prašė, kad mes padėtume jiems parengti dvi šalius ar daugia šalių susitarimus. E, turėdami tar, ger, gerą bendradarbiavimo sistemą, mes, tarptautinė darbo organizacija, galime padėti valstybėms narėms įgyvendinti mūsų keliamus reikalavimus ir įgyvendinti projektus atskirose valstybėse. valstybėse. Galėčiau ypač paminėti Mongoliją, Pakistaną, Tailandą, uh, E, žaliojo iškišlio e, valstybę ir dar keletą šalių. Įgyvendinant tvarumo paktą labai daug pažangos yra padaryta peržiūrint struktūrinio vientisumo sistemą ir gerinant e, darbo sąlygas. Suprantame, kad daugiau pastangų turėtų būti dedama, kad darbuotojų teisės būtų įgyvendintos ypač uh, tam tikrose pramonės sektoriuose. Uh, tarptautinės darbo organizacijos e, stebėtojų vaidmuo yra nepaprastai svarbus ir aš ypač norėčiau čia išskirti Bangladešą, kur e, atšvilgių TDO yra nuveikusi labai daug. Papildomų pastangų yra dėta e, Gvatemalo ir Filipinuose. Tarptautinis bendradarbiavimo direktoratas ten daug dirbo ir buvo įvertinti tarptautinių darbo uh, E, standartų, standartų laikymasis. Visi šie klausimai turi išlikti darbo atvarkės e, prioritetais. Aš pati ir mano kolegos e, dirbame pagal tuos projektus. Gvatemaloje rugsėjo mėnesį mes tą projektą gyvensime, Filipinuose spalio mėnesį. Norime užtikrinti, kad būtų sukurta sinergija pasitarnausianti kitų valstybių projektams. Galiausiai ilgus metus vykdytą darbą apvainikavo ES tam tikrų valstybių socialinis dialogas su, su tarptautinė darbo organizacija pasirašytas. TDU padeda labai ženkliai profesinėms sąjungoms, kad jos galėtų aiškiau išdėstyti savo poreikius, reikalavimus ir be to TDO padeda profesiniams sąjungoms spręsti problemas su vyriausybėmis. TDO e, pabrėžia, kaip svarbu bendradarbiauti su ES, priežiūros institucijos įdarbina tarptautinio lygio ekspertus, kurie leidžia teisingai įvertinti padėtį. E, tarptautinių standartų įgyvendinimas reikalauja trišalį e, veiksmų Tarptautinė darbo organizacija yra e, įpareigota e, užtikrinti, kad remiant ES būtų įgyvendinti tarptautiniai standartai. Po tokios mano įžangos turbūt jūs norėsite daugiau išgirsti apie e, mūsų šiandien aptariamus atvejus. Ir e, visi jie buvo nagrinėti birželio mėnesį ir aš galėsiu Jums pristatyti konkrečių valstybių bylas, konkrečių valstybių atvejus. Ir jeigu Jums tai įdomu, galite pateikti daugiau klausimų. Šiandien pirmiausia galėčiau paminėti Bangladešą. Šie standartų taikymo komitete apie tai buvo kalbėta labai intensyviai. Daug kartų Bangladešo byla nagrinėta ir buvo žiūrėta, kiek tarptautinės darbo organizacijos standartai ten yra taikomi. Dėl darbo inspekcijos konvencijos taikymo buvo e, priimta nemažai sprendimų taip pat, bet mes supratome, kad konvencijos tarpusavį yra glaudžiai susijusios. E, standartų taikymo komitetas rūpinasi, kad Bangladešo vyriausybė savo prioritetiniuose politiniuose planuose įtrauktų darbo, tarptautinės darbo organizacijos standartų įgyvendinimą. Suprantame, kad tai yra labai svarbu, stengiantis užtikrinti pažangą Bangladeše. Standartų taikymo komitetas šiais metais atkreipė dėmesį į keletas ryčių, kurias e, jis įvertino kaip pažangės, tačiau tuo pat metu pripažino, kad pažangos vis tik dar yra nepakankamai ir padaryti reikia žymiai daugiau. Viena iš pažangos sričių, kurias išskyrė standartų taikymo komitetas, buvo darbo ministerijos priimtas įstatymas e, dėl darbo rinkos sąlygų, darbo standartų. Taip pat pripažįstama, kad yra stengiamasi sukurti uh, bendras e, darbo rinkos taisyklės ir suformuoti aiškius darbuotojų e, apsaugos standartus. Taip pat suprantame, kad turi būti numatyta derama jungimosi laisvė. Tačiau išlieka nemažai probleminių sričių. E, yra įsteigtas trišalis konsultacinis komitetas, kuris kaip tik peržiūrinėja Bangladešo įstatymus darbo rinkos rytyje ir yra stengiamasi pasiūlyti galimų sprendimų, kurie leistų teisės aktus suderinti su TDO konvencijomis. Galutinius pasiūlymus, galutinių pasiūlymų dar laukime, kai žinome, vyriausybė juos rengia, suprantame, kad reikės sumažinti, sušvelninti minimalius reikalavimus narystiai Profesinės sąjungos turės labai aiškiai apibriežti, e, kokie yra jų poreikiai. Kol kas tai nėra aišku. Be to, suprantame, kad yra dedama papildomų pastangų pagerinti perdirbamosios pramonės eksporto teisės aktus. Tai yra viena iš e, sudėtingiausių sričių šiuo metu mūsų nagrinėjimų ir kaip tik dabar ją aptarėme e, galvodami apie perdirbamosios pramonės eksporto zonas, tarėme su investuotojais, su perdirbėjais ir darbuotojų socialinės apsaugos asociacijomis. Kol kas Neaišku, ar teisės aktų peržiūra, reformos užtikrins e, Tarptautinės darbo organizacijos reikalavimų laikymasi. Mes dirbame su nacionaliniais socialiniais partneriais. Bangladeše veikia daug profesinių sąjungų. Mums būtų labai svarbu išgirsti jų visų balsus, kad galutinis pasiūlymas teisės aktui E, leistų priartėti prie standartų taikymo komiteto reikalavimų. Ir taip pat e, žiūrime, kad būtų laikymasi jungimosi laisvės konvencijos. Suprantame ir e, būtinybę nuolat vykdyti inspekcijas, ypač sudėtingose pramonės zonose E, inspekcijų konvencijoje yra reikalaujama, e, kad e, Bangladešo visoje teritorijoje veiktų bent vienas ekspertas, kuris galėtų tikrinti eksporto perdirbimo zonas, perdirbimo eksportui zonas. Šiuo metu Bangladeše vyksta vienas iš didžiausių tikrinimo inspektavimo projektų. Galų gale jo rezultatai turėtų prisidėti prie TDO standartų įtvirtinimo, uh, ir leis sukurti e, gerą e, bazę TDU teisės aktų įgyvendinimui. Dirbsime toliau su e, Bangladešu, stengdamėsi gyvendinti programas skirtingose gamyklose ir, aišku, kaip sakiau, palaikysime glaudų ryšį su profesinėmis sąjungomis. Toliau, Kambodža. kuri buvo aptarta praėjusiais metais e, standartų taikymo komitete. Ir šiais metais e, buvo e, kalbama apie tai, kai kalbėjome apie jungimosi laisvės konvenciją. Praėjusiais metais vyriausybės buvo pareikalauta priimti atitinkamas konvencijas ir tai buvo padaryta. Tada organizacijos inspekcija lankėsi kovo mėnesį Kambodžoje ir žiūrėjome, kaip standartai yra taikomi. Ir surinkti rezultatai bus peržiūrėti ekspertų komitete lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Standartų taikymo komitetas palaiko ryšį su vyriausybė ir su socialiniais partneriais ir peržiūri e, pastarųjų parengtas rekomendacijas, pasveria jas TDO teisės perspektyvoje ir atitinkamai pareigia ataskaitas apie vykdomas reformas ekspertų komitetui. Vyriausybė vykdo techninę pagalbą, e, padedant tarptautiniai, techninę paramą, atsiprašau, techninės paramos priemonės taiko padedant tarptautiniai darbo organizacijai ir mes tikimės, kad eksperto komitetui bus pateiktos ataskaitos ir mes galėsime jas atsižvelgti, svarstydami kitas problemas. Be to, jungimosi laisvė, kolektyvinės dėrybos ir minimalių atlyginimų, atlyginimų minimo klausimai yra tarpusavėje susiję ir dabar Kambodžos vyriausybė padedant IDU e, esamus teisės aktus peržiūrinėja. Nauji teisės aktai atitinkantis e, TDO standartus leistų išspręsti ilgalaikius e, ginčius tarp darbuotojų ir darbdavių Kol kas vyriausybė negali a, priimti aiškių nuostatų dėl nacionalinio atlyginimų minimumo. Ekvadoras. Standartų taikymo komitetas peržiūrėjo asocia, e, e, jungimas į laisvės konvencijos įgyvendinimo problemas – Suprantame, kad darbas tebesitėse ir vyriausybė reikalaus, prašys turbūt TDO techninės pagalbos reformai gyvendinti. Suprantame, kad išlieka nemažai sunkumų viešojo sektoriaus, žemės sektoriuje, su darbuotojų sąjungomis turėsime palaikyti ryšį, bet kol kas yra daug konstitucinių apribojimų dėl kolektyvinių dėrybų ir dėl jų iškyla nemažai sunkumų. TDU per savo atstovybės šiame regione yra pasirengusi padėti vyriausybei įgyvendinti įstatymų pakeitimus, kad būtų galima pasiekti ženklios pažangos dirbant su ekspertais. Salvadoras. Nemažai problemų ten kyla dėl socialinio dialogo ir vyriausybės e, e, santykių su e, darbuotojų ir darbdavių organizacijomis. Birželio mėnesį standartų taikymo komitetas suorganizavo trišalę dėrybas dėl konvencijos taikymo ir um, jungimosi laisvės konvencijos įgyvenimas buvo įvertas būtent uh, standartų taikymo komitete ir buvo nuspręsta, kad reikia nusiųsti dar delegaciją tikrinti padėtį. Vyriausybė kol kas nesutinka tokios delegacijos įsileisti. E, komiteto nariai susitiko aptarti trišalių e, dėrybų rezultatų ir tikėjomės, kad iškart po to galės delegacija nuvykti Liepos mėnesį, bet nors ir ji buvo labai svarbi, ji galėjo padėti vyriausybė ir socialiniams partneriams gera valia apibriežti kriterijus darbuotojų teisėms. Taip vyriausybė galėtų sėkmingiau vykdyti tradicinės trišalės dėrybas. Visos tos problemos dabar yra peržiūrimos, ne tik ekspertų komitete, bet ir jungimosi laisvės konvencijos specialistų tarpe. Gvatemala. Šia, ten reikalai labai sudėtingi šiuo metu, padėtis labai sudėtinga. Konferencijos komitetas dar kartą e, kėlė klausimų dėl žungimosi e, laisvės konvencijos taikymo ir nors E, standartų taikymo komitetas e, atitinkamas problemas kelia nuolat, supratome, kad tyrimų komisija turėjo būti įsteigta, kad išsiaiškintų, kokia yra padėtis aiškiau. E, Gvatemaloje yra labai daug horizontaliųjų problemų susijusių su žinkimosi laisvė, kolektyvinių dėrybų konvencijos propagavimu, nes kolektyvinių dėrybų toje valstybėje kaip ir nėra. Uh, E, privalomas priemonės per e, darbo inspekcijas, stengiantis išvengti diskriminacijos. Be to mes turime kalbėti apie autochtonų teisės. Žinote, kad TDU turi savo ypatingą atstovybę e, valstybėje, kuri labai ženkliai prisidėjo prie teisės aktų reformų įvykdymo. Vyriausybei padėjo tą padaryti. Bet taip pat suprantame, kad yra nemažai veiksmų reikalinga jungimosi laisviai ir kolektyvinėms dėrybams skatinti. Yra sukurta nemažai sinergijų tarp mano minėtojo projekto dėl tarptautinių darbo standartų įtakos toje valstybėje, bet to su priekybos generaliniu direktoratu mes nuolat palaikome ryšį E, kad 87-osios konvencijos nuostatos galėtų būti gyvenintos. Žinia, dabar, yra, e, dabar išgyvename institucinę krizę. Šiuo metu išliko daug nežinomųjų dėl to, kaip tarptautinė darbo organizacija galės bendradarbiauti e, su vyriausybėmis, socialiniais partneriais, kaip ji galės skatinti pažangą ir kaip standartų taikymo komitetas galės toliau dirbti. Manoma, kad e, rugsėjo vidurėje vienas iš mūsų kolegų važiuos į Gvatemalą ir bandys išspręsti mūsų keliamas problemas. Problemas, kurias įvardino standartų taikymo komitetas. Ir taip pat bus žiūrima, kaip e, 36 straipsnis yra įgyveninamas. Dėl Indijos standartų taikymo komitetas peržiūrėjo e, darbo inspekcijų klausimą ši tema išlieka gana delikati. Vyriausybė vis dar neprašė, kad TDO suteiktų techninę paramą. Ir bando pati e, gyvendinti standartų taikymo komiteto reikalavimus. Be abejo, mūsų atstovybė mielai padėtų vyriausybei, labai norėtų tą padaryti, tačiau kad ir kaip bebūtų įdomu, Indijos vyriausybė uh, yra pradėjusi dialogą su Tarptautinė darbo organizacija dėl neratifikuotojų konvencijų, pavyzdžiui, dėl e, jungimas į laisvės ir kolektyvinių dėrybų. Indijos vyriausybė įsteigė e, kartu su Tarptautinės darbo organizacijos atstovais darbo grupę, kur leis peržiūrėti tos valstybės teisės aktus ir pasverti, ar yra reikalinga pakeitimų, kad galėtų būti tie, e, tos išliekančios pamatinės konvencijos ratifikuotos. Dėl Kazahstano. Aš suprantu, kad jūsų komitete jau šiandien kalbėjote apie Kazahstaną. Standartų taikymo komitetas Kazahstaną nuo klausimą peržiūrėjo praeisiais metais. E, buvo e, nuvykusi tą valstybę e, vizito delegacija buvo nusiusta, praėjusiu metu gruodžio mėnesį tai buvo padaryta, su darbo organizacija, su darbo ministerija buvo labai glaužiai bendradarbiavama ir buvo susitarta, kad reikės panaikinti, pašalinti e, įstatyminės kliūtis įgyvendinti jungimosi laisvę ir e, profesinių sąjungų laisvę, taip pat e, Žinome, kad nemažai bylų yra iškelta teismuose, E, kai kurių valstybės e, profesinių sąjungų veikėjų atžvilgių. E, nemažai profesinių sąjungų atstovų yra suregistruoti valstybėje ir mes suprantame, kad dėl to iškyla nemažai sunkumų. Šie klausimai dabar TDO jungimosi laisvės komiteto darbo atvarkėje. Na, o standartų taikymo komitetas reikalavo, kad vyriausybė pasinaudotų uh, TDO techninę pagalbą ir įsileistų trišalę aukšto lygio komisiją į savo valstybę. Joje dirbtų darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės atstovai. E, kaip sakau, vyriausybę turiu galvoje TDO atstovų šiuo atveju. Manoma, kad greičiausiai kitais metais e, toks trišalis vizitas galės įvykti. Vyriausybė jau rugsėjo mėnesį pareiškė pasirengusi priimti techninę pagalbą, bet kol kas tai nėra patvirtinta. Europos Sąjunga e, yra pasirašiusi sustiprinto ir gilesnio bendradarbiavimo e, susitarimą. Mūsų nuomonė tai gali padėti tai valstybei m, žengti į priekį, bet viena iš didžiausių problemų, bent jau bylų teismuose atžvilgių, nėra susiję su darbo ministerijos jurisdikcija. Todėl TDO tiesioginiai kontaktiniai asmenys ne visuomet gali ką nors konkretai čia nuveikti, kad e, problemos būtų išspręstos, nors tarptautinė darbo organizacija ir yra pareikaliavusi sutikti su kitomis ministerijomis ir atsakingomis e, agentūromis. Malazijoje esame daug kalbėję apie privartinio darbo uh, egzistavimą, kalbėjome apie tarptautinės darbo organizacijos reikalavimų pritaikymą. Malazija dar nėra 87-osios konvencijos dėl jungimosi laisvės ratifikavusi. Vyriausybė, ypač TPP kontekste, bendradarbiavo su TDO, norėjo pakeisti savo darbo teisę kad 87 ar 98 konvencijos būtų įgyvendintos, taip pat būtų sprendžiamos problemos dėl prekybos žmonėmis. Žinome, kad neseniai šiuo klausimu e, Malazijos vyriausybė pradėjo iš naujo bendradarbiauti su TDO ir mes tikimės, kad vyriausybė dės daugiau pastangų, kad būtini pokyčiai būtų įvykdyti. Mianmaras. Kaip aš jau jums sakiau, Mes norėjome apie tai kalbėti, bet anksčiau, e, bet per šią konferenciją bent jau nespėjome apie tai pakaip, pakalbėti. E, TDO jau labai seniai šioje valstybėje kalba apie prievartinį vaikų darbą, prievartinę tarnybą kariuomenėje ir panašiai. E, Tartautinė darbo organizacija reikalauja, kad jos standartai būtų pritaikyti. Dabar Mienmaro vyriausybė jau yra parengusi projektą, kurį kartu su TDO e, derina ir tikimės, kad bus išspręstos, pažiūrėjau, ginčių e, sureguliavimo procedūros. Mienmaras taip pat priima nemažai teisės aktų e, tose sritise, kuriuose nėra ratifikuotos konvencijos, pavyzdžiui, kolektyvinių dėrybų srityje. Mums yra sunku padaryti spaudimą, bet galiu pasakyti, kad uh, E, viskas galiausiai susiveda jungimosi laisvės konvencijos ratifikavimo poreikį ir mes tą kryptimį stengsimės toliau dirbti. Dėl Paragvajaus. E, standartų taikymo komitetas peržiūrėjo prievartinio darbo konvenciją. TDU techninė pagalba yra teikiama peržiūrint tarp institucinį protokolą, pagrindinių organizacijų koordinavimą. E, daug kas neįeina tik į darbo ministerijos e, jurisdikciją. Policija, teismai turi būti įtraukti. Mes e, taip pat stengiame sukurti mokymo planus darbo inspektoriams, kurie galėtų išsiaiškinti prievartinio darbo atvejus. Nemažai problemų iškyla dėl autochtoninių gyventojų teisų ir tada noriu prie to, tų problemų sprendimo prisidėti. Turkija. Šiais metais ji buvo aptarta, kai kalbėjome apie darbuotojų atstovų konvenciją. Žinoma, Turkija neišsprendė, e, neatsakė į mūsų klausimus dėl e, daugybės pažeidimų po e, krizinio laikotarpio, po bandyto valstybės perversmo įvykdymo, bandymo įvykdyti perversmą. Tarptautinė darbo organizacija ir jos standartų taikymo komitetas stebisi tokiu Turkijos nenoru keistis, kaip aš jau sakiau, socialinio dialogo projektu yra stengiamasi padėti profesiniams sąjungoms išskirti problemas, kai e, jų nuomonė žmonės yra atleidžiami iš darbo e, dėl to, kad jie priklauso profesiniai sąjungai, bet to yra nemažai kaltinimų, kad e, Elektroninis registras, kuris buvo sukurtas tam, kad palengvintų kolektyvinės dėrybės. Dabar tas elektroninis registras pasitarnauja tik tai tam, kad būtų galima e, surinkti, sugauti profesinių sąjungų narius. Liko tik dvi valstybės, bet man ir dvi minutės beliko, todėl aš kalbėsiu labai greitai. Dėl Ukrainos. TDO neseniai paskelbė projektą dėl darbo inspekcijų stiprinimo. Valstybės e, e, darbo paslaugų gerinimas turi būti numatytas TDO džiaugiasi, kad darbo inspekcijos moratoriumas nebepratestas. E, keltas ir mažų atlyginimų klausimas, vėluojančių atlyginimų klausimas. Ir Diduo valdyboje e, buvo aptariamas vėluojančių atlyginimų klausimas ir žiūrėjome, ar darbo inspektorius gali čia ką nors pakeisti. Vietnamas. TDO atstovybę ES remia ir mes stengiamės uh, darbuotojų ir darbdavių santykių klausimus spręsti. TPP uh, E, darbo, darbuotojų teisų tenkinimo plane. Apie tai buvo labai daug kalbama. Taip pat kalbėjome apie jungimosi laisvės konvencijos įgyvenimą. Manime, kad viskas turi prasidėti palaipsniui įmonių lygmenių. Dabar jau vyriausybė pabrėžė, jog galbūt jai būtų įdomu bendradarbiauti su 98-osios e, kolektyvinių dėrybos konvencijų, e, konvencijos įgyventinimo rengėjais E, tuo tikslu yra e, rugsėjo vidurė numatytas posėdis. Tai yra trumpas mūsų standartų taikymo komitete aptartų klausimų pristatymas ir vėl atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū ponė Kurtis už ekspozį. O dabar aš siūlau pradėti keisti nuomonėmis su kolegomis ir iš karto suteiksiu žodį ponui Ruos. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, queria apenas eh, colocar uma ligeira questão. E, e Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pirmiausiai keletą bendro pobūdžio pastabų išsakyti, be abejo, padėkoti TDO atstoviai už tai, kad atvyko čia 2016 metų Liepą per savo plenarnį posėdį Aptarėme ką tik e, tuo metu įvykusią plazos e, tragediją, paskelbėme savo rezoliuciją ir tuomet buvo tvirtinama, kad bus daroma ir kas nors daugiau, kad bus peržiūrėta 87 konvencija, kad bus kitaip stebimos teritorijos, kuriuose dirbama ir kad apskritai bus tengiamasi žiūrėti, kad būtų laikomasi įsipareigojimų. Šiais metais e, Bangladešo vyriausybę kvietėme mums pateikti informaciją apie tai, kiek yra įgyvendinamos nuostatos, ar jų laikomasi ir tą linkmę ir jums klausimą turiu, ar tas procesas neužsidėsi per nelik ilgai. Dėkuoju toliau, ponas Martin. Ačiū tarptautiniai darbo organizacijai už pristatymą. Labai aiškiai buvo nupasakota situacija įvairiose valstybėse. Būtų turbūt nesažininga dar klausti apie papildomas valstybės, bet turiu vis tiek konkrečių klausimų. Mūsų komitete kyla nerimas dėl Pietų Korejos ir padėties tenai. Ir turim omenyje besikeičianti Pietų Korejos vyriausybės požiūrį. Įdomu, ar Tarptautinė darbo organizacija pastebėjo kokį nors ženklų, kad gerėtų darbo situacija toje šalyje. Na, žmogaus teisų komitete taip pat pastebėjome, kad prastėja situacija e, žmogaus teisų klausimų pietričių Azijos šalise išskyrus Filipinus. Filipinose prastėja darbo standartai tokie būtų pastebėjimai ir klausimai. Dėkui, pirmininkė. Pana Šonis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti už mm, nu, situacijos apšvietimą. Turiu tokį klausimą. Jūs minėjote keletą valstybių ir situaciją juose, bet vyko neseniai e, konferenciją su ES atstovais trečiosiuose šalyse ir buvo kalbama apie tarptautinės priekybos ir žmogaus teisų klausimą. O mano klausimas būtų toks, ar tarptautinė darbo organizacija kaip institucija mano, kad būtų reikalinga įtraukti į mm, tam tikrus dokumentus teisiškai saistančius skyrius, kuriuose būtų kalbama apie uh, vaikų išnaudojimą, priekybą žmonėmis, žmogaus teisės. Galbūt tai padėtų pagerinti situaciją. Manau, reikėtų paspartinti darbus šią kryptimį, taigi man būtų įdomu išgirsti, kokia būtų jūsų nuomonė dėl to. Ir kitas klausimas štai koks. Kokia yra TDO pozicija dėl dabar vykstančių dėrybų Ženevoje, Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje? Vyksta dėrybos dėl privalomo susitarimo e, dėl privalomo bendradarbiavimo. Nes e, juk jeigu norime keisti situaciją, tai reikia tuomet ieškoti priemonių, instrumentų, kurios būtų iš tiesų veiksmingos. Nepakanka sakyti, kad vyriausybė yra atsakinga už vieno ar kito dokumento įgyvendinimą. Reikia kad vyriausybė suprastų, kad e, jų veiksmai paveiks e, ir gamybos liniją, produkciją. Dėkuoju, noriu paprašyti kalbėti trumpai, nes ponė Kurtis dar turės atsakyti ir paskui išklausysime komisiją. Dar viską turime aptarti iki ketvirtos valandos. Pone Kirtum, dėkuoju, aš turiu platesnį klausimą ir pratęsiu Helmuto mintį. Iš tiesų dabar Europos lygmenių vyksta diskusijos apie tai, kaip būtų galima sustiprinti ES priekybos ir tvarios plėtros skyrius. Ir čia labai svarbu uh, yra, kad nu, pasinaudotume TDO stebėsenos instrumentais, ar tai būtų ekspertų komiteto ar standartų taikymo komiteto taikomos priemonės. Tad man būtų įdomu, kokia yra jūsų nuomonė, kaip jums atrodo, kaip tarptautinė darbo organizacija ES priekybos ir, socialin, ir tvarios plėtros skyrių įgyventinime galėtų aktyviau veikti. Ir taip pat Man tiesiog atrodo, kad nepakanka telkti dėmesį į tai, kuris yra dabar telkiamas. Dažniausiai žiūrime į standartų taikymo komiteto veiklą, bet tas komitetas yra labai politinis. Ir iš tiesų jis vertina įvairių skirtingų paragrafų taikymą, o man atrodo, kad ar tikrai verta e, patvirtinti kažkokį tai labai siaurą standartą, kuris paskui nepakeičia bendros situacijos. Jūs minėjote Gvatemalos pavyzdį, pavyzdžiui. Ten ir Gvatemala yra skirta nemažai specifinių paragrafų, skirsnių ir taip matome, kad padidėjo prieiga prie Gvatemalos priekybos srities Ir tada kyla klausimas, ar iš tiesų prekybos politika dera su tvarios plėtros standartais, kuriuos mes visi palaikome toje šalyje. Ir kaip būtų galima užtikrinti, kad prekybos politika dėrėtų su tvarios plėtros standartais. Man atrodo, kad tarptautinė darbo organizacija čia yra pagrindinis žaidėjas ir būtų įdomi jūsų nuomonė. Ačiū, ponė Miner. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Kurtis pasistengsiu kalbėti trumpai, nes nebedaug beliko laiko. Niderlandų e, maisto tarnyba yra parengusi ataskaitą, kur yra išvardinti aktualiausi klausimai. E, ten taip pat yra minima maži atlyginimai, pavojingos darbo sąlygos, kartais net vaikai yra įdarbinami, taigi ši tarnyba, grupė Niderlanduose pageidautų mm, kruopštesnės priežiūros tokių standartų taikymę. Be to, Vietnamo laisvos prekybos asociacija e, irgi su jie yra bendradarbiaujama. 2013 komisija teigia, kad e, yra galimas bendradarbiavimas ir su šia šalimi. Ir ten labai daug žmonių persikelia dirbti, perina dirbti į uh, drabužių ir avalinės gamyklas. Bet, kaip žinome, Pietričių Azijoje tokiuose gamyklose, fabrikuose dirbantys žmonės dirba pavojingomis sąlygomis, nėra ten galimybės sudarinėti kolektyvinės sutartys ir panašiai. Galbūt galėtumėte mus daugiau informuoti apie tarptautinės darbo organizacijos konvencijų įgyvendinimą Vietname. Nes iš tiesų man įdomu, kaip tas naujasis laisvos prekybos sustarimas paveiks visus šios milijonų žmonių. Dėkui. Ačiū, ponė Maska. Dėkoju. Aš irgi labai trumpai pasisakysiu. Iš tiesų labai išsamei mums buvo pristatyta situacija. Norėčiau kalbėti apie Bangladešą ir apie, tuos, apie tą pažangą, kuri yra gana menka šioje šalyje. Man kila klausimas, galbūt tarptautinės darbo organizacijos atstovė galėtų mums pateikti savo nuomonę būtent dėl to, kaip būtų galima pakeisti tą požiūrį, kurios laiką laikėsi Europos institucijos į, į dialogą ir galbūt būtų galima perėti nuo dialogo prie apčiopiamesnių veiksmų. Kadangi jau apie tokias temas kalbame, tai man įdomu, kaip būtų galima tą mūsų santykį su trečiosiomis šalimis paversti efektyvesniu. Galbūt TDO atstovė galėtų išsakyti savo nuomonę šio klausimu. Dar galiausiai, dar bendresnė pastaba, ji nėra tiesiogiai susijusi su tuo, kas buvo aptarta įžanginėje pasisakėme, bet dėl būsimo darbo komiteto. Jis buvo paminėtas, man atrodo, kad tai yra labai įdomu, nes iš tiesų dažnai yra diskutuojama ir mūsų diskusijose dažnai yra jungiama technologijų pažanga, ateities, e, priekybos ateitis ir dažnai tokie dalykai yra įvertinami kaip neigiamą poveikį turėsiantys žmonių darbo sąlygoms. Taigi man būtų įdomu sužinoti, koks bus šio naujo komiteto darbas. Ačiū, ponė Pinero. Rodrygės. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Tartutinės darbo organizacijos atstovė, ačiū, kad atvykote, dėkoju ir už visą puikų darbą, kurį dirba jūsų organizacija. Kalbant bendrai, koks būtų geriausias būdas pagerinti darbo santykius nustatomus laisvos prekybos susitarimuose? Be to, dabar deramasi dėl susitarimo su Meksika atnaujinimo. Kaip Jums atrodo, kokia yra padėtis Meksikoje, kaip ją reikėtų vertinti? Ir vėlgi, koks būtų geriausias būdas, kaip pagerinti darbo sąlygas Meksikoje, Be, kai peržiūrėsime uh, naują sutartį. Dėkui toliau užimtumo ir priekybos generalinio direktorato atstovas. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti TDO standartų taikymo komiteto vadoviai. Norėčiau pastebėti, kad ES ne tik tai bendradarbiauja su TDO biurais valstybėse ir daug projektų, kuriuos minėjo viešne, yra remiami iš ES fondų taip pat. Ir be to ES labai aktyviai dalyvauja tarptautinės darbo organizacijos diskusijose, įskaitant ir standartų taikymo komiteto debatus. Ji yra paruošta 12 ES pozicijų pasisakymų, kurie yra užfiksuoti posėdžių protokoluose. Taigi ES e, savo pasisakymais taip pat prisidėjo prie bendrų e, diskusijų rezultatų. Be to, yra nemažai dalykų, kurie yra paminėti išvadose E, atsispindi ir įvairios ES veiksmuose. Tai yra, pavyzdžiui, užimtumo politikos išoriniai aspektai, bendradarbiavimas, e, prekybos veiksmai arba visų šių trijų veiksmų darinys. ES indėlis į 2017 m. Tartutinės darbo organizacijos konferenciją E, buvo tikrai labai didžiulis. 31 ES pasisakymas buvo išreikštas, jie buvo visi suderinti su valstybėmis narėmis. Tie pasisakymai buvo padaryti ne tik tai standartų taikymo komiteto diskusijose, bet ir bendrosiuose debatuose, e, kur buvo kalbama apie e, naujus standartus, apie darbo migraciją ir kita, kitomis temomis buvo pasisakyta ES vardu. Ir svarbu pastebėti, kad tokie pasisakymai dažnai labai stipriai paveikdavo e, debatų rezultatus. Be to, ES yra įnešusi labai rimtą indėlį standartų taikymo komitete, kai buvo diskutuojama apie e, saugos e, ir saugumo darbe konvencijos ateitį. Be to, ES yra konkrečiai pageidavusi, kad užimtumo saugos ir sveikatos konvencija būtų įtraukta į pagrindinių konvencijų sąrašą. E, kol kas dar dėl to nebuvo susitarta su kitomis pasaulio valstybėmis, bet mes norėtume paraginti tarptautinę darbo organizaciją šio tikslo siekti ir toliau. 12 pozicijų, 12 pasisakymų kuriuos pristatė ES atstovai, jos įvairiomis temomis, kurias minėjo ir ponia Kurtis. E, tie pasisakymai yra susiję ir su priekybos, plėtros bendradarbiavimo ir kitomis politikos rytimis. Taip pat e, svarbu paminėti, kad e, kai kurie teigiami rezultatai visos TDO veiklos neretai yra įvairių veikėjų pastangų rezultatas. Galiu pasakyti, pažiūrėjau, kad Kanada e, tarptautinėje darbo konferencijoje dar buvo tuomet neratifikavusi trijų konvencijų, dabar jau yra tą padariusi. Indija, Indijos situacija aišku yra e, sudėtinga, bet Indijoje jau yra kalbama apie ratifikavimą dviejų konvencijų, iš kurių viena kalba apie vaikų darbą. E, E, tai yra svarbu, jie jau baigė, beveik priartėjo prie konvencijų ratifikavimo etapo, tai yra svarbu, nes jie e, to laukiame be ne 15 metų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į Bangladešą, išskirti jį. Čia irgi ES ėmėsi veiksmų prieš tarptautinę darbo organizaciją ES palaikė glaudžius kontaktus su Bangladešu ir ES savo rašte, savo laiške prašė e, konkrečių veiksmų nedelsiamų veiksmų e, pašalinti trūkumus, kuriuos buvo išvardyjusi TDO. Ir dabar kitas terminas, iki kada Bangladešas gali pateikti savo nuomonę, yra būtent rytoj. Ir mano kolegos iš priekybos generalinio direktorato galės dar apie tai pakalbėti, bet iš tiesų noriu pasakyti, kad Bangladešo atveju dirbame daug. Dėl Guatemalos atvejo iš tiesų tas, tas atvejis labai sudėtingas, jis yra sudėtingas jau daug metų, mes stebime situaciją toje šalyje ir e, taip pat susitarime yra labai svarbus bendarbiavimo skirsnis ir kolegos iš prekybos generalinio direktorato jūs informuos apie tai, ką darysime ateityje. Toliau dėl Kambodžos sustiprinome spaudimą, susisiekėme su valdžios atstovais, kad jie atsižvelgtų į TDO priežiūros sistemos metu įvardintas rekomendacijas. Taip pat jūs minėjote Mianmarą. Mianmaras nebuvo įtrauktas į mūsų darbo atverkę, bet e, beje, Mianmaras yra vienas iš tų atvejų, kur yra įgyvendinama Mianmaro darbo teisės iniciatyva, kur ES ir kiti veikėjai bendradarbiauja ir padeda atnaujinti, modernizuoti Mienmaro darbo teisę. Dėl Korejos, Koreja nebuvo aptarta tarptautinė darbo e, konven... reikalų konferencijoje, bet galiu pasakyti, kad buvo susisiekta su jų ambasadoriumi. Mūsų komisaras e, susisiekė su juo ir ambasadorius patikino, kad Indija imsis reikiamų veiksmų ratifikuoti likusias TDO konvencijas ir mes labai atidžiai stebime pokyčius toje šalyje. Dėl Vietnamo norėčiau pasakyti, kad po dviejų savaičių vyks seminaras Vietname, skirtas priekybai, priekybai ir e, užimtumui. Tam bus taip pat kalbama apie darbo teisės ir darbuotojų teisės. Dėkuoju toliau, ponas Dufrančeski. Ponė, atsiprašau. Aš galiu kalbėti žemesnių balsų tiesiog. Ne Francesko atvyko, o Marlen iš priekybos generalinio direktorato. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir kolegiai iš Tarptautinės darbo organizacijos už tokį išsamų pasisakymą. Aš Noriu patvirtinti tai, ką sakė kolega iš užimtumo generalinio direktorato. Mes iš tiesų labai glaužiai bendradarbiaujame e, prie visų šių bylų ir prieš birželio mėnesio TDO konferenciją ir po jos mes atidžiai sekame kiekvieną valstybę, kurios buvo paminėtos ir nuolat yra sprendžiama, ką čia būtų galima padaryti, kaip būtų galima e, prisidėti prie laisvos prekybos susitarimų gyvendinimo ir panašiai štai keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, Bangladešas. Turbūt daugelis iš jūsų matėte tos laiškus, kuriuos siuntėme. Mes labai glaužiai bendradarbiavame ir su TDO. Dėl Bangladešų galiu net pasakyti, kad Bangladešas yra viena iš dviejų pagrindinių valstybių, kurias mes stebime atidžiausiai. Buvo susitikimai organizuoti Liepos mėnesį ir Bruselėje, ir Dakare. Dabar kitas E, laiko terminas yra rūpjūčio 31 diena, iki tada Bangladešas turi sureaguoti į mūsų laiškus ir raštus. Jeigu bus kažkokiu tolesnių trūkumų, tai mm, mes e, galvosime apie tai, kokie turėtų būti tolesni veiksmai. Kita valstybė, kurią domėjotės, tai yra Guatemala. Čia mes irgi esame išsiuntę raštą Guatemalai, mm, ruošiantis TSD e, susitikimui, kuris vyks šiek tiek vėliau šiais metais. Tas raštas yra perspėjamojo pobūdžio. Ir irgi planuojame panašius veiksmus kaip į Salvadoro atveju. Dėl Korejos, na, Koreja yra labai susidomėjusi e, bendradarbiavimu su mumis, komisarė Malstrom susitiks su jais su jų atstovais iš tiesų turbūt tai ir bus tas lemiamas momentas, kai bus galima pamatyti, ar vyksta praktiškai kažkokie poslinkiai ar ne. Vietnamas e, pirmą kartą prieš ratifikuojant susitarimą yra sudaromas įgyvendinimo planas tai valstybei, e, jis skirtas pašalinti esamus trūkumus. Ir galiausiai dar du pastebėjimai. Noriu pasakyti, kad TSD skyriai ir laisvos prekybos susitarimai yra teisiškai įpareigojantis ir turi privalo būti įgyvendinti. Ir e, iki šiol nėra dar mums tekę imtis kažkokių veiksmų dėl neįgyvendinimo, bet ateityje, jeigu prireiks, tikrai tokių veiksmų bus imtasi. Ir šiaip bendradarbiavimas vyksta pakankamai gerai. Ir uh, Tiek priekybos, tiek kitose srityse mes su TDO bendradarbiaujame ir ieškome būdų, kaip būtų ger, geriausia ją, ją paveikti. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį ponė Kurtis, jums penkios minutės atsakyti į klausimus. Iš tikrųjų, bandysiu kiek įmanoma greičiau perbėgti per tuos gan komplikuotus klausimus, kiek tai susijęs su konkrečiomis šalimis dabar pirmiausiai apie Bangladešą kaip viską paspartinti. Iš prekybos reikalų generalinio direktorato kolegos jau sakė, laiškas, kuriuo raginama vyriausybė laiku imtis veiksmų, buvo mano manimu tikrai labai puikia paskata vyriausybei pradėti nagrinėti tuos klausimus. Tiesa, kokie proceso rezultatai bus dar turime palaukti, bet vis dėlto uh, per ES iniciatyvas e, visą tą laikotarpį buvo padaryta tikrai nemažai ir tai svarb, svarus indėlis. Be abejo, gana sudėtinga yra ištirti visas priežastis įvykių, neaišku, kaip yra su uh, tomis zonomis, kurias reikia ištirti. Turime dar visi tikinti vietos atstovus, kad ekspertai galėtų atvykti atlikti tyrimus. Toliau pietų Koreja. Čia keitėsi prezidentas ir vyriausybė dabar tikrai stengiasi keisti teisės aktus, kad jie labiau darėtų su TDO konvencijomis, su 98-ąją, pažiūrėjau. <clears throat> Šalis be abejo šiuo metu patiria kai kurios sunkumus ir tai gal net nėra tiesiogiai susiję, bet tai irgi reikia paminėti. Filipinai. Čia žmogaus teisų padėtis prastėjo, tą reikia pasakyti, tačiau tai, kas susijęs su darbo teisė, galbūt nebuvo taip smarkiai paveikta. Konvencija konvenciją, kurie jie kaip tik pasirašė dėl viešo sektoriaus darbuotojų ar jų darbo sąlygų. Na ir dar, ką sakė komisijos atstovas standartų taikymo komiteto veikla yra tikrai labai svarbi įvairiais atžvilgiais, nes tai turi poveikio visam procesui, diskusijoms. Daug kas kritikuoja, kad tai yra gan politizuotas procesas, tačiau komitetas tikrai padeda TDO vykdyti savo įgaliojimus. Tarptautinio pobūdžio, matau, nebeturiu daug laiko, tai turėčiau ir užbaigti. Tikriausiai dar buvo klausimas dėl uh, sektor sankcijos yra veiksmingesnės negu dialogu paremtas modelis. TDO dirba pagal dialogo metodiką. Mienmarui buvo taikomos labai ilgai sankcijos, tačiau matome, kad e, net ir tada, kai sankcijas gali taikyti ir turi taikyti, situacija nebūtinai keičiasi, reikia kantrybės, taigi yra ir argumentų už dialogo procesą ir už sankcijų metodiką, svarbu, kad būtų judama pirmin. Mes manome, kad dar labiau įsitraukus į procesą prekybos reikalų generaliniam direktoratui, prie mūsų prisijungus veiklos, galėtumėm dar veiksmingiau dirbti. Ačiū ponė Kurtis, ačiū visiems už pasikeitimą nuomonėmis ir perkime prie darbo tokiais 12 klausimo. Balsavimas. Prieš pradant balsuoti, patikrinkime kortelėmis, ar viskas veikia. Taip, Balsuoti galime pradėti. Ar Danielius irgi turi savo kortelę? Pirmininkė, aš atsiprašau, neturiu. Pirmininkė, pirmininkė. Aš pamiršau ko, savo kortelę. It's not very nice. It's not a red card, it's a blue card. Is that from the Greens? Pone Miner, mes galėsim skaičiuoti jūsų balsą, bet aiškiai rodykit, kai balsuojate. Euh, Puiku, tada aš siūlau ir pradėti balsuoti. Kalbame apie 2016 metų finansinių metų biudžetą. Ponas Bögė pranešėjas balsuosime dviem etapais. Visų pirma, biudžeto pakeitimai, o paskui rezoliucija, kuri eina kartu su tais pakeitimais. Pradame nuo biudžeto pakeitimų. Taigi, 67-54 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Ar jau visi? No, that is a text. This is a, that is a resolution. That is the figure. Yeah. Tout le monde a sa liste de vote? Ar visi jau susiradote? biudžetinių pakeitimų sąrašą. Rezoliuciją paskui tai svarstysime. Taigi, inta 67-54, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67-51, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67-50, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. 67.52. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67.53. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67.57. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67.56. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta susilaikė priimta. 67-55 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Periname prie rezoliucijos. Taigi, pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta, atmesta. Galime patikrinti, taigi šeštas pakeitimas. Oui, Gauthier. Je n'ai pas les cartes vote. Aš neturiu balsavimo kortelės, bet balsuoju prieš. Pendant compte, euh, voilà. Donc, il est rejeté. Atmesta. Antras kompromisinis kas už, kas, antras kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Periname prie trečiojo kompromisinio, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė priimta Priimta. Keturioliktas pakeitimas, pirma dalis. Ne, atsiprašau, pirmininkė atkrito šitą dalis, antra dalis irgi. Antra dalis. Keturioliktas pakeitimas, antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinsime. Antroji pakeitimo dalis, Baigiam balsuoti. Atmesta. Penktas kompromisinis, kas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas, kas už, EPP nebebalsuoja. Taigi, kas už 22 pakeitimą? Kas prieš susilaikė priimta? 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Norėčiau patikrinti. 23 pakeitimas. Liuvatiklių. Baigiame balsuoti. priimta. Galutinis balsavimas. Atsiprašo pirmininkė, dar šeštas kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Dabar galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti kortelėmis. Vatiklių. Baigiame balsuoti. Et c'est adopté. Priimta. Sveikinu pana Biugę. Toliau. Nous passons maintenant euh, au point 13. Dabar 13 klausimas. Susitarimo steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacija protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą Europos Sąjungą, sudarydamas sudarimas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu. Balsuojame vienu kartu, iš karto balsuojame elektroniškai, prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu. Kągi čia sveikinti. Pone Rodrygės Pinero. Voilà, je vous propose maintenant de passer au point 14. Donc les collègues qui doivent sortir, s'il vous plaît, faites le rappel. 14 klausimas dabar bus. Prašau kolegų, kurie ketinate išeiti, kurie norite išeiti, uh, tą padaryti kuo greičiau. Les collègues. Kolegos, prašyčiau greitai išeiti iš salės, kurie nenorite likti. Voilà, donc je vous propose maintenant. Taigi dabar siūlau pereiti prie 14 darbo tvarkės klausimo. E, stebėsenos grupių veikla. Iškart po vasaros atostogų dvi INTA komiteto stebėsenos grupės e, jau e, posėdžiavo ir mes norėtume pasinaudoti pirmuoju INTA komiteto posėdžiu ir aptarti tų stebėsenos grupių posėdžių rezultatus. Taigi, uh, E, Liepos 11 dieną Merkosur grupė e, posėdžiavo ir pasikeitė nuomonėmis apie dėrybas prekybos e, srityje, dėl kurios galėtų ateityje pasiekti asociacijos sutartis tarp ES ir Mekosur valstybių. Pagrindinė ES dėrybininkė Sandra Galina pateikė informaciją ir 2010 metais ES pradėjo dėrybęs e, su Latino Amerikos e, prekybos bloku ir e, dabar jau atėjo, aš manau, pats Jose Ignacijos Lafranka, jam siūlau dabar atsisės ir iškart suteiksiu žodį. Gracias, señora presidenta. Eh, muchas gracias por, por eh, darme la oportunidad de explicar. Quisiera brevemente informar a los miembros de la comisión del resultado. Ačiū už sutiktą žodį, už galimybę pasisakyti dėl stebėsenos grupės veiklos, kiek tai susijęs su ES ir Merkosur santykiais. Iš tiesų neturiu prieš save jokių dokumentų, tačiau ir be jų galėsiu pakalbėti Liepos mėnesį. Paskutinis raundas vyko, buvo pateikta kai kurių pasiūlymų ir noriu padėkoti įvairioms frakcijoms ir atstovams už indėlį dirbantų grupėje kitą savaitę numatytas tarpinis susitikimas, o vėliau rugsėjai jau pirmasis tolesnis oficialus raundas darybų. Tiek atsakingi tos klausimus, kuriuojantis nariai, tiek komiteto nariai gali įsitraukti, kiek jiems tai įdomu. Mes su vyriausia darybininkė šiais klausimais. Tarsimės dar, įvairūs skyriai yra darybų objektas ir valstybių narių vadovai jau per vadovų sustikimą nutarė dėl bendrų tikslų ir buvo pasakyta, kad norime iki metų pabaigos užbaigti šį procesą. Tikiuosi, kad ES pavyks suderinti gerai subalansuotą susitarimą. Yra kai kurių opių klausimų, opių sričių, tokių kaip e, prekių mainai Tikimės, kad iki gruodžio mėnesio pavyks išnagrinėti ir tuos aspektus. Dėkoju visiems stebėsenos grupės nariams ir šešėliniams pranešėjams, kurie ar tiesiogiai ar netiesiogiai dirbo ties tais klausimais. Ir dar informuosiu, kad kitą savaitę ketvirtadienį atvyksta delegacija iš Argentinos parlamento ir turėsime galimybę apsikeisti informaciją apie požiūrį, apie techninius aspektus. Pagalvokite, ar galėsite dalyvauti. Mes esam numatę kas mėnesį susitikti stebėsenos darbo grupėje, kad visuomet būtų aiškiai matoma pažanga daroma, kad stumtumėmės į priekį. Mums bus teikiamos e, išsamios ataskaitos dėl to, kas buvo padaryta, o pažangos pastaruoju metu pasiekta buvo, ypač kalbant apie prekių mainus, dar reikia kai ką išsiaiškinti. Brazilijos užsienio reikalų ministras kaip tik vakar su aukšto lygio atstovais kalbėjosi. Šalis pirmininkauja šiuo metu Merkosur ir sakė, kad labai svarbios yra šios dėrybos. Taip pat užsiminta ir apie tai, kad sustarimas su Japonija reiškia, jog bus mokama mažiau muitų, maždaug milijardų eurų sumažės tos išlaidos, o čia šiuo atveju net keturis kartus daugiau būtų sutaupama lėšų skiriamų muitams sumokėti mūsų įmonių, taigi tokia situacija. Izrael, le 12 juillet euh, dernier, le... Toliau Izraelio stebėsenos grupė. 17 metų Liepos 12 dieną INTA stebėsenos e, grupė Izraeliui suorganizavo posėdį ir aptarė klausimus susijusius su, e, su e, ženklinimo pranešimais. Vienas iš svarbiausių buvo aptartų klausimų. Kitas dalykas buvo e, e, AK produktų e, ir priedų farmaciniams vaistams um, vertinimas. E, prekybos generalinio direktorato atstovai. Dalyvavodame posėdėje Santė generalinio direktorato atstovų tai buvo ir dabar aš norėčiau suteikti žodį mūsų atstoviai e, Marijai Arenai, e, kuri pristatys padėtį. Ačiū. Iš tiesų, prekybos ir, san, ir sveikatos generaliniai direktoratai aptarė mums rūpimas temas susijusias su Izraeliu. Pirmiausia, tai buvo Europos komisijos sukurtų gairių įgyventinimas, o kita dalykas AKA e, protokolo gyvendinimas. Iš esmės, tiesą sakant, apie tai mes nedaug ir pakalbėjome. Ir dabar mūsų komitetas galėjo iš tiesų pažvelgti, kiek yra surinkta informacijos. Galiu pasakyti, kad mes, ypač iš Santė generalinio direktorato, negavome pakankamai informacijos ir dabar norėjome, kad daugiau dėmesio būtų skirta farmaciniams vaistams. E, kaip žinia, pirmiausia, norėjome rasti uh, sąsajų tarp AK sutarties ir e, atitinkamų pagrindinių teisių laikymosi pagal sutartis. Taip pat mes norėjome pasirūpinti, kad farmaciniai vaistai nebūtų gaminami kolonijoje. Deja, Santė generalinis direktoratas visai pagristai e, negalėjo mums suteikti informacijos apie susidariusią padėtį ir negalėjo mm, pasakyti, ar farmaciniai produktai E, yra patikrinti mokslinio tyrimų centre, kuris buvo sukurtas pagal atitinkamus teisės aktus. Taigi mes ir toliau stengiamės ieškoti galimybių tą informaciją surinkti. Na, o dėl jūsų minėtųjų gairių galiu pasakyti, kad kol kas neturime aiškaus teisingo įvertinimo, ką tos gairės atnešė, ypač valstybių narių lygmenių. Žinoma, valstybės narės tas gairės įgyvendina, bet mes nežinome tiksliai kaip. Ir Europos komisija turėtų surinkti daugiau duomenų apie produktus, kurie akivaizdžiai yra gaminami, gaminami kolonijoje ir parduodami rinkose su e, pagaminta Europoje etikete. etikete. Nors yra daug ir tokių produktų, kurie yra paga, parduodami kaip pagaminti Izraelyje, o ne pagaminti kolonijoje, kaip yra iš tikrųjų. Todėl mes dabar turėtume pasirūpinti, kad uh, į ES patenkantis produktai būtų teisingai paženklinti, kad nebūtų e, įvežami produktai su klaidingomis etiketėmis. Taigi tiek iš esmės mes ir kalbėjome. Uh, Ačiū ponė Arena. Jeigu niekas daugiau apie tai kalb... neturėtų pasakyti, taigi mes e, tą klausimą ir baigsime. Dabar siūlau penkių minučių pertrauką padaryti prieš perant prie kito klausimo. Kitas klausimas bus aptariamas uždarame posėdį ir aš prašyčiau, kad salėje liktų tik tai parlamentarų padėjėjai, teisės tarnyba ir e, frakcijų e, pareigūnai bei atitinkami frakcijų koordinatoriai. Visus kitus asmenys prašyčiau išeiti iš salės. O dabar penkių minučių pertrauka.